Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Um, you will have noticed that we... Kolegos, pradėkime. Man labai malonu, kad vystimosi komiteto pirmininkė atvykus yra pas mus, jis sėdi salės priekyje, taip pat uh, garbių svečių iš Nigerio. Uh, turime. E, tuoj pradėsime svarstyti klausimą susijusiu su šia šalimi, bet dabar norėčiau keletą pranešimų pasaky, padaryti. Jeigu niekas neprieštaravo, pirmiausia, tvirtiname darbo tvarkę, laikome, kad ji patvirtinta. Ir keletas pranešimų dėl kalbų. Nebus šiandieną vertimo į danų ir gėlų kalbas. Uh, Kitas klausimas e, - koordinatorių rekomendacijos pagal 205 taisyklę. Pirmiausiai, 24 e, gegužės šių metų inform, sustikimo informacinis e, raštas. Galite susipažinti su tuo raštu. E, E, tarp savo dokumentų rasite jį, e, toliau pranešėjų skirimas, e, ponas Mamikins paskirtas sprokstamųjų medžiagų klausimų pranešėjų, buvo dėl Valero Frontex statuso sustarimas tarp ES ir būsas Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Radėvas pranešėjas paskirtas dėl keitimosi geresnio informaciją, siekiant užkirsti kelią tam tikriems baudžiamiesiems nusikaltimams. Toliau e, ponas Unguriano, kitas klausimas, e, susitarimas tarp ES ir Brazilijos dėl trumpalaikių vizų. E, Sdiehovski nuomonė rengiama AFKO komitetui dėl sutarties e, nuostatų gyvenimą dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Dar e, keletas pranešimų dėl deleguotojų ir įgyvendinimo aktų. E, prašau kantrybės iš jūsų. Kažin, ar tikrai reikia, noriu paklausti, viską perskaityti. Esate tikri? Tikriausiai bus nuobodu, ne, bet turėsiu perskaityti visą šią informaciją dėl deleguotų ir gyvenimo aktų. Gegužės 25 dieną parlamentas gavo e, šios dokumentus komisijos įgyvenimo sprendimo projektą dėl atvykimo išvykimo sistemos E, toliau Naujų Kaledonija, Prancūzijos Polonezija, kitos teritorijos, e, su jomis susiję mm, įgyvendinimo sprendimai. Tai yra e, susijęs su reglamento 2015-847 įgyvendinimu. Jeigu norėtumėte išsakyti savo pastabas, iki birželio 8 išsakykite jas sekretoriatui. Toliau parlamentui yra pateiktas įgyvenimo sprendimas iš komisijos dėl biometrinės patikros ir identifikavimo pagal atvykimo išvykimo sistemą. Toliau dokumentas parlamentui pateiktas dėl duomenų susijusių su atvykimo išvykimo sistema ir komisijos įgyvenimo sprendimo projektas dėl e, duomenų ištrinimo atvykimo išvykimo sistemoje. Kitas E, pateiktas dokumento projektas internetinės paslaugos susijusios su atvykimo išvykimo sistema, dar vienas dokumentas veiklos reikalavimai atvykimo išvykimo sistemai ir e, duomenų e, repozitoriumas atvykimo išvykimo sistemos dokumento projektą šiuo klausimu. Jeigu kas norite išsakyti pastabų, taip pat tą galite padaryti iki birželio 8 dienos. Gegužės 31 dieną parlamentui buvo pateikti šie dokumentai pasiūlymas e, tarybos įgyvenimo sprendimui pagal sustiprintą bendarbiavimą dėl Europos prokuratūros teigimo. E, visi libe nariai e, gavo šių informaciją apie šių dokumentų pateikimą ir teikti prieštaravimus galima iki geguž, buvo galima iki gegužės 30 dienos. E, taip pat e, pateikta dokumentų susijusių su Junktinė karalystė ir aki susijusia su Šengeno informacijos sistema. E, Gegužės 30 dieną parlamentas e, gavo įgyvenimo sprendimus susijusius su Šengeno e, akį gyvendinimu e, Portugalijoje, Maltoje, Estijoje ir Švedijoje. Atrodo, kad viską jau perskaičiau. Jeigu kas nors klausėte, tai labai ačiū negaliu neskaityti tų dalykų, nes tai yra susijęs su mūsų drausm, drausmiais dalykais komitete, vidiniais. E, dabar trečias klausimas. Man iš ties, kaip sakiau pradžioje, labai malonu pasveikinti mūsų svečius. Ačiū kolegos, kurie atvykote iš šio klausimų svarstymą. Pirmiausiai sveikinu Lindą McKevin, kuri yra vystimosi komiteto pirmininkė. Ji su mumis dalyvau sesijoje e, svarstyme tuoj būsinčiame ir jį pirmininkaus jam. Kalbėsime apie Nigeriją ir aplinkinius regionus, aptarsime problemas e, ir jūs e, galėsite išklausyti minčių apie tai. Taip pat lankosi pas mus Nigerijos parlamento, atsiprašau, Nigerio parlamento narė e, Saminu Lauli, e, ponas Agalis, jis taip pat yra tos šalies parlamento narys. E, mes su jumis susitikome, kai lankėmės Nigeriją, jūsų parlamente. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs prisidėjote prie labai gero misijos organizavimo. Ir taip pat pas mus šiandien atvyko ambasadorius Matėjus Paula. Dėkuoju Jums, ambasadoriau. Jūs užtikrinote, kad tikrai būtų sklandi mūsų misija Nigerija. Labai ačiū Jums už tai. Mūsų komitetui šis etapas yra labai svarbus. Mes e, lankėmės e, Nigeriją ir taip pat galėjome įsiginti labai sudėtingus klausimus susijusius su tranzito šalimis. Taip pat neseniai mūsų atstovai lankėsi Libijoje tam, kad galėtų geriau susipažinti su e, problemais, su kuriomis susiduria tranzito šalis, buvo bendraujama su Tarptautinė migracijos organizacija. Uh, E, labai svarbus klausimai yra humanitarnė pagalba ir taip pat mes manome, kad reiktųsi plat, reikėtų plataus požiūrį, dėl to mes rengėme šį klausimą su vystimosi komitetu. E, Mes į diskusiją pakvietėme ir kitų kalbėtojų, tarp jų yra ponas Kesada, e, kuris tarptautinė migracijos organizacijoje dirba atsakingas už e, pokrizinės situacijas, taip pat pas mus langos Nabel Ruangranjung. Ji atstovauja pabėgėlių reikalų komisarų jungtinių tautų, Denis Alvo, e, Raudonojo kryžiaus ES biuro direktorius, taip pat Sumaila Maiga Ibrahim Medsan Dumon organizacijos Belgijos Nigerio projektų koordinatorė. E, norėčiau dabar e, trumpai pakalbėti apie neapsilankymą mūsų atstovų Libijoje. E, delegacija lankėsi gegužės 20-23 dieną ir paprašysiu plačiau tą klausimą pristatyti Lindos Makan. Ačiū, Klodai. Jūs esate teisus. Labai svarbu, kad mūsų komitetai abu dirbtų kartu vystimosi, migracijos srityse, kadangi matome, kad e, politikų darbuotvarkėje migracijos klausimai sulaukia vis didesnio dėmesio. Taip pat matome, kad vis daugiau ES finansavimo skiriama migracijos politikai, skiriamos lėšos šalims partneriams. Europos Sąjunga išorės aspektai su migracija yra, tampa vis e, aktualesnė ir, kaip jūs sakėte, Nigeris yra vienas iš pagrindimų mūsų partnerių Afrikoje. Šie šalyje yra nepaprastai daug problemų ir aš esu tikra, kad mes apie tai išgirsime iš mūsų svečių. Mūsų klausimo tikslas, kaip galėtume padėti Nigeriui. Vienas iš geriausių būdų uh, būtų teikti ilgalaikę vystamąją pagalbą. ES yra didžiausia partnerė Nigerijos šioje srityje. Neseniai buvo atlikta tarpinė peržiūra Europos vystimo fondo ir Europos komisija pateikė pasiūlymą padinti finansavimą dvišaliam bendradarbiavimui. 90 milijonų eurų siūloma padidinti šį finansavimą, 596 milijonai eurų e, buvo numatyta, o dabar 686 milijonai eurų daugiausiai bus pagalbos teikiama biudžetui. E, Nigerio, kad būtų galima stiprinti paėgumus, plėtoti socialinę politiką, nes žinome, kad dažnai žmonės išvyksta iš šalies dėl to, kad trūksta pagrindinių bazinių e, socialinių uh, paslaugų ir siekiama bent 20 procentų, kad būtų e, finansavimo skiriama tokioms paslaugoms plėtoti. Kitas rytis, į kurį ES investuoja daug, yra patikos fondai 230 milijonų eurų 11 projektų Nigerija skirta. Aš nesilankiau e, Nigeriją, bet buvau Ugandoje, mačiau, kaip naudojamos tos lėšos ten. Man atrodo, kad iš e, vystomo bendradarbiavimo perspektyvos svarbu matyti, kad projektai tikrai kilmės šalyse pagerintų žmonių gyvenimą. Taip pat e, reikia ne tik migrantų gyvenimą, bet visų žmonių ten gyvenančių gyvenimą pagerinti. E, parlamento vienas iš davinių yra tikrinti fondų lėšų naudojimą ir mūsų komitetas yra įkūrę specialią darbo grupę, kuri e, prižiūri e, e, tai, kaip įgyvendami Vatikos fondai, Elišlain pirmininkauja tai grupiai. Ne tik Europos parlamentas turi atlikti tokią priežiūrą, bet ir mūsų kolegos parlamentarai iš Afrikos šalių. Neseniai vyko Abidžane ES Afrikos Sąjungos parlamentinė asamblėja ir apie tai kalbėjome su partneriais iš Afrikos. Afrikos partneriai prašo mūsų aptarti tuos klausimus kartu, kaip politikams. Ir norėčiau išgirsti e, kolegų iš Nigerio apie tai, kas vyksta jų šalyje. Mes tikrai turime dirbti kartu šioje srityje. Galiausiai, pirmininkė Klodai. Pasakysiu, kad e, vystomosios politikos e, požiūrių šį savaitę labai svarbi, nes vyksta vystimosi dienos Briuselėje. Yra daug svečių atvykę iš viso pasaulio, kurie kalbės su ES atstovai apie vystomą bendradavimo politiką. Trečiadienį e, vyks speciali diskusija, mūsų komitetas kaip tik rengia ją. Kalbėsime apie nepilnamečių santokas ir trečiadienį iš Nigerio du ministrai e, lankysis tose diskusijose, dalyvos diskusijose. Labai džiaugiuosi, kad e, atvyko parlamento nariai iš Nigerio ir e, noriu išreikšti vilti, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis su šia šalimi, kad mes galėtume geriausias priemonės taikyti, spręsdami vystimosi problemas Nigerija. Ir tai yra labai svarbu. Ačiū, Linda. Aš galiu tik tai pasakyti, kad tai, kas sakė Linda dėl finansavimo, yra labai aktualu ir žinome, kad migracijai e, skiriama daug dėmesio ir finansavimo, bet reikia plataus holistinio požiūrio iš ES pusės. Praeitą savaitę vyko diskusijos apie Libiją. Ir manęs e, kolegos prašė, aš pažadu, kad tikrai labai trumpai kalbėsiu, apie mūsų apsilankymą Libijoje. Tai buvo toks vienkartinis apsilankymas, bet labai svarbus mūsų komitetui. Taigi papasakosite, tai, o po to iš karto mm, analizuosime pranešimą dėl Nigerio. Tai tikrai aktualu, nes dalyvavome toje misijoje, kadangi tai buvo dalis iniciatyvos užtikrinti, kad parlamento delegacija lankytųsi ten ir surinktų naujas informaciją apie tai, kas vyksta ten. Gal nuo 2012 metų nebuvo um, tokios delegacijos surinkta, taigi kartu su panė Magerinė ir, ir praeitos savaitės diskusijose tai buvo um, aptarta jau ir dabar labai trumpai pristatysiu um, mūsų misiją. Lankėmės Tripolyje, ten gavome išsameusią informaciją apie politinę, socialinę, ekonominę padėtį. Tikrai akivaizdu, kad jeigu nėra politinio stabilumo prieš rinkimus, tai mm, yra labai rimta problema. Tad mes apžvelgėme ne tik tai, aišku, akivaizdžius tokius klausimus kaip migracija, bet ir tikrai tokius labai aktualius kitus aspektus. Mm, toliau, kalbant apie Nigerį, kalbant apie migraciją, jos valdymą, ką mes matėme Libijai, mm, reikia pasakyti, kad susitikome su ministro pirmininko pavaduotoju užsienio reikalų ministru, nacionalinio sutakymo pirmininku Siela Tuarga. tie kolegos, kas seka, kad e, Libijos situacija ten yra mm, dar apie 30 tūkstančių žmonių, kurie negalėjo ten sugrįžti po 2011 metų sugriovimo ir e, iš tikrųjų labai svarbu buvo pamatyti šių žmonių padėtį. Toliau antras momentas buvo svarbu apsilankyti e, Tarikos Syka sulaikymo centre Mūsų nuomonė sąlygos buvo baisios. Aišku, galima bus pakalbėti apie tai vėliau, bet svarbu, aišku, apie tai pranešti. Ir, aišku, mes paprašėme valdžios imtis uh, konkrečių priemonių, kad palaipsniui būtų galima tuos centrus uždaryti. Ir tas klausimas buvo iškeltas mūsų komiteto ir praeitas savaitės diskusijose dėl panzerį pranešimo. Tunise taip pat buvo įvairių renginių, bet aš turiu labai trumpai kalbėti, aišku, kadangi iš karto kalbėsime apie Nigeriją. Taigi, Tunise mes išsamei kalbėjomės. Uh, Mm, su aukšto rango pareigūnais dėl naujasios strategijos, dėl to, ką Libijos pateikė Salami, jungtinių tautų specialus atstovas 2018 e, metų ir taip pat mm, Tarptautinė migracijos organizacija, jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biurai, ką e, pristatė ir dėl a, gydytojų be sienų organizacijos, kas yra pasakyta labai uh, Svarbu buvo pamatyti situaciją, kad jungtinių tautų planas yra užbaigti tą politinę klavėtį, iš jos išbristi ir 2018 metų galutinis yra, galutinė data nustatyta siektina, kaip žinote, e, yra daug politinio susiskaldinimo, daug um, karinių konfliktų, taip pat ir civilių aukų ir yra didelė rizika, kad eskaluosi situacija ir išsiplės į visą regioną ir tai mes visose susitikimuose akcentavome ir apie tai buvo kalbama. Taip pat ir, kaip Linder sakė, bazinės paslaugos yra neteikiamos, yra tikrai sistemos neveikiančios ir iškyla pavojus žmonių gyvybei, e, ypač kalbant apie išteklius, e, kurių nedaug daug, ypač pietinėje valstybės dalyje. Mes žinome, kad migracijos rautai irgi labai mm, skirtingi yra ir naftos gavyba dar kai kur vyksta, kai kuriuose Libijos dalyse. Taip pat mums buvo pranešta, kokie yra milžiniški skaičiai ginkluotis Libijoje. Tikriausiai didžiausia koncentracija ginkluotės e, bet kur pasaulyje. Dabar dėl mm, e, pakrantės apsaugos keli žodžiai. Žinau, kad kolegos jau ir kitame komitete pradėjote posėdėlį, aš turiu užbaigti šį pristatymą. Taigi dėl pakrantės apsaugos noriu pakartoti, kad mes remiame ES teikiamą paramą Libijos pakrantės apsaugai, sutelkiant dėmesį į žmogaus teises, o ne vien tik tai į saugumą ar srautų valdymą. Mm, tai ir tolesnis sienos valdymas, tolesnės veiklos turi priklausyti nuo to, ar bus priimtos priemonės e, užtikrinti žmogaus teises ir gelbėti pabėgėlių gyvybės. Iš tikrųjų, žmogaus mm, teisės yra centrinis ES ES e, e, klausimas, ką kreipiame dėmesį, aš tai akcentuoju, aišku, apie tai, apie Libiją mes detaliau kalbėsime komitete vėliau, bet mm, reikia paminėti, kad buvo sudėtingų susitikimų šio klausimu ir ypač dėl pakrantės apsaugos. Nuo to, kai lankėmės Tunise prieš, savai, prieš tai prieš kelias savaitės buvo pasikeitimų. Taigi tokia galbūt trumpa situacija dėl Libijos. Rusijos. Aišku, aptarsime tą klausimą vėliau, kai bus laikas jam. O dabar pereiname prie Nigerio pranešimo. Ir aš, aš noriu paklausti, ką, ką jūs galvojate, ar aš turėčiau perskaityti dabar viską taip ar iš karto pereiti prie kolegų pasisakymų, kas dalyvavote delegacijoje Nigerijoje. Buvo įvairių elementų, kurie aktualūs buvo dėl to vizito, bet aš norėčiau, kad mm, aktyvesnės būtų tos diskusijos ir paprašysiu dis, kolegų, kas norėtų pasisakyti iš tų, kas dalyvavote e, delegacijoje. Frankai? Tik jūs, taip? ne, ne, ne tai, ne tai, kad tik jūs, jūs aišku labai svarbus, bet ir kad man atrodo viską jum e, suvertė. Frankas turbūt sutiks su manim, jis irgi iš dalies atsakingas už tai, kad mm, tas vizitas, aš žinau, ir kolegos abu parlamentarai Linda mm, pritars man, kad iš tikrųjų uh, Mm, kolegos iš Nigerio, parlamentarai labai jų svarbus buvo indėlis ir galiausiai <laughs> visų mūsų mm, pastangų dėka, sakykime, programa tapo labai labai intensyvi, taigi mm, Frankas irgi atsakingas už tai. Bet galiausiai mes susitikome su visais, su kuo norėjome susitikti ir man atrodo, tai buvo labai išsamios diskusijos. Tai Frankai. Ar norėtumėt trumpai pristatyti mūsų delegacijos vizitą iš savo požiūrio taško, kad aš ne vienas, ne, ne vienišas toks būtų, būčiau kalbėtas ir gal tada paprašysime mūsų parlamentarą pasakyti, gal į tą laiką ir kiti du kolegos, pris, kitos dvi kolegės prisijungs, kurios buvo delegacijoje. Because... Na, susijusiu su parlamento veikla, turint omenyje, kad būtent Libė komiteto delegacija vyko į Nigerį. O... E, turint omenyje, kad Nigeris vis tik tai yra tranzito šalis ir per ją migruodavo žmonės e, nuo senų laikų. Mes e, tuo įsitikinome, dalyvaudami savo susirinkę kvadratinių kilometrų turi maždaug 1,4 milijono kvadratinių kilometro ploto. Ir E, ginkluotams grupuotėms e, toje teritorijoje rasti prieglapsti ir pasislėpti. Ir džiaugiuosi, kad e, Nigeris priešingai nei Jono vis dar yra kontroliuojama vyriausybinių valdžios struktūrų. Aš aplankiau, keliaudamas iš Libijos, nemažai Būtina dėl šios priežasties ir toliau didinti ir stiprinti paramą pietų Sahelio regionui per komisiją. Reikia užtikrinti tą saugumą. Nigerija apie tai negalima e, kalbėti, nekalbant jau apie Malį arba Čadą ar Burkina Faso, priimti e, tranzitinių šalių e, valdžios vyriausybinės struktūras. Ačiū, Frankai. Norėjau išskirti kelius svarbiausius aspektus mūsų delegacijos viešnagės, pradedant e, tais aspektais, kuriuos Frankas minėjo ir pratesant Lindos anksčiau išsakytas mintis. Pirmas dalykas, kuris krinta, akis atvykus į Nigerį, tai yra skurdas, tai yra antras skurdžiausia pasaulio valstybė, ją ja, tačiau supa probleminės šalis, malis kenčiantis nuo karo, kitos probleminės valstybės patiriančios daug problemų. Migracijos požiūrių galim sakyti, kad migrantai iš Nigerio turbūt niekuomet nepatenka į Europos Sąjungą. Tai yra pakankamai atspari valstybė, nepaisant skurdo problemų. Tačiau e, e, Nigeris pats e, nesunčia į kitas šalis migrantų, neeksportuoja savo piliečių. Tačiau tranzitu keliaujantis migrantai dažnai yra gražinami į tas šalis, iš kurių atvyko, Agadėse mes tuo įsitikinome ir e, suprantame, ką tai reiškia Libijai, Čadui, Burkinai, Faso, Nigerijos dalį, kurią kontroliuoja Boko Haram, e, <clears throat> taip pat e, Liberijai, kurie kenčia nuo e, ebolos. Taigi Nigeris turi prisijimti ant savo pečių dalį šios naštos taip pat, taip pat spręsti ir vystimosi problemas. Turbūt niekuomet nedalyvau tokioje misijoje, kurios metu buvome e, taip išsamei informuoti apie padėties sudėtingumą e, visose sustikimuose, skaitant ir su parlamento nariais. Labai svarbu stabilizuoti padėtį. Nigerija su ECOVAS atstovais buvome susitikę ir G5 Sahelio šalis e, sužinojome, ką veikia su nevyriausybinio organizacijų atstovais, e, kalbėjomės taip pat e, Junktinių tautų e, pabėgėlių reikalų komisijos komisaro biurų, taip pat daugeliu nevyriausybinio organizacijų, kurios dirba Nigerija ir Agadėse. Taigi persiskaitykite mūsų ataskaitą, tačiau noriu pabrėžti, kad Nigeris nėra valstybė, iš kurios, kurios piliečiai migruoja Europą, tai yra tranzito šalis iš Nigerijos <clears throat> Tuniso, Libijos. Taigi, kiti du delegacijos nariai, ponė Kiengė ir ponė Karasa Bilt, nedalyvauja posėdėje, taigi dabar ir iš karto suteiksiu žodį ambasadoriui Matijas Perla. Noriu jam iš tiesų padėkoti. Nežinau, ar kolegos dalyvavo panašiose e, misijose, e, tačiau visi iš anksto sutarti susitikimai e, dingo iš mūsų darbo atvarkės ir ambasadorius sugebėjo pasiekti, kad jie vėl joje atsirastų. Dar kartą noriu padėkoti iš jūsų pastangas, tik dabar jums penkias minutės suteiksiu, kad pristatytumėte situaciją. Prašau. Labai ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūsų komiteto delegacija apsilankė Nigeriją. Mums, mūsų partnerystė su Nigeriu, tai buvo labai svarbu. Taip pat e, labai malonu, kad pakvietėte parlamento narius iš Nigerio į šį klausimą. Tai rodo, kad mūsų partnerystė, jos dinamika yra labai svarbi. Mm. ES Nigerio partnerystė. Labai trumpai apie didžiausias problemas, su kuriomis e, šiuo metu susiduria Nigeris. Jos yra labai rimtos. E, kai kurios jau buvo paminėtos, taigi nekalbėsiu ilgai. Saugumas, vystimasis e, tai be nepagrind... svarbiausi žodžiai būtų apibūdinant e, dabartinius e, vyksmus Nigerija. Dėl vystimosi pradėsiu nuo jo. E, Nigeris be ne vargingiausia pasaulio šalis, labai atspari, tvirta, bet tuo pačiu metu labai varginga pasaulyje Ir reikia, nes tai svarbu ir šalies ateičiai, e, socialinės paslaugos, e, maisto saugumas, tai le valstybė labai nestabiliame regione, paminėsiu Libiją, Malį, Boko Haram pietuose ir nežiūrint e, siekiama išlaikyti tokią padėtį visoje šalyje. ES šiame kontekste siekia pauk 690 milijonų eurų bus skirta iš e, vystimosi fondo 14-20 metais padidintas finansavimas migracijos fondo lėšos numatytos. E, terorizmas, migracija, e, kontrabanda, ginklų padėti Nigerio vyriausybė stiprinti pajėgumus. Pa, EUCAP Sahel misija padeda ten tokius pavyzdžius paminėti bendrų darbų. Be to, sukilėliai e, Boko Haram e, nėra, yra naudojamos e, siekiama užtikrinti profesinį mokymą ir panašiai. E, dėl migracijos e, skubios pagalbos fondas tinklais e, atsirado paralelinė ekonomika. Jauni žmonės būtent toje srityje dirba. Trumpai tiek norėjau Jums papasakoti taip reikia pripažinti, kad situacija Libijoje e, daro didelę gražinti pabėgę migrantus, bet taip pat, kad jie galėtų gauti tam tikrą išsilavinimą. Tiek norėjau pasakyti, noriu dar baigdamas paminėti tai, kad e, Mes labai daug pristėjome prie partnerystės stiprinimo su šia svarbia šalimi ir šios dienos susitikimas yra taip pat labai svarbus indėlis dalyvaujant Nigerio parlamento nariams. Dėkuoju Jums. Tai, kad Jūs atvykote pas mus mm, visų pirma, ponė Seminų, elementinis tinklas. Mm, kurio tikslas taip pat kurti alternatyvas ir ieškoti gražinimo kelių. Dvi pagrindinės veiklos kryptis, kurią, kurias įgyvendame turėdami visą palaikymą iš tų, e, kas dirba migracijos problematiką. Antra mūsų misija, kuri yra tokia irgi svarbi mūsų tinklui, yra uh, turime parengę veiksmų planą, kurio veiksmai yra nukreipti trimis kryptimis. Visų pirma, tai yra tinklo kūrimas. Iš Nigerio nėra e, migracinių srautų tų e, į ES, tačiau dėl šios, šios migracijos problemas, kad iš tikrųjų migracija būtų tik teisėta ir tinkama. Nigeris yra pasirengęs bendradarbiauti. Aš taip supratau, kad Defa e, regione kartu su kitomis moterimis parlamentarėmis mes lankėmės, kad, kad aplankytumėm ten esančias moteris, jog prašo humanitarnės pagalbos, ji, ji yra būtina, nes tai yra moteris ir vaikai. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mane labai suplankėmės trijose centruose, trijose vietose. Vienoje iš e, jų gyvena. Mintis ir paraginimus e, Dėkuoju, kad atvykote. Nenori niekur keliauti, o šias nori gauti daugiau humanitarinės pagalbos. Gaila, kad ponas Kengė nėra su mumis, galbūt į vėliau atvyks. Dabar noriu pasisveikinti su mano gali Nigerio nacionalinės asamblėjos nariu, jeigu kai kurie iš mūsų nori teikti, kad yra migrantų tranzito vieta ir e, tikrai ten dirbti yra labai sudėtinga, kadangi per Agadesą driekiasi migrantų kelias. Prašau jums žodžiu. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti už kvietimą atvykti pristatant jūsų kelionės į Nigerį ataskait, noriu padėkoti Vystymus komiteto pirmininkui, ES ambasadoriui Nigerį ir visiems tiems, kurie atvyko į Nigerį ir tiems, kurie mus čia priėmė. Aš e, kalbėsiu apie Nigerį pradėdamas nuo 10-mečio pradžios praėjusio amžiaus. Tuo metu Nigerija įvyko sukilimas, maištas. Ir po to buvo sudarytos paliaubos, pasirašyta taikos sutartis, pagal kurios nuostatas į valios struktūras reikėjo įtraukti buvusius kovotojus. Ir, ir, <clears throat> tačiau daugelis buvusių sukilėlių pasirinko kaip labai patrauklų verslą e, nelegalų migrantų gabenimą. Aš savo laiku buvau atsakingas už taikos sutarties parengimą, taip aš esu iš Agadeso, tačiau savo laiku buvau atsakingas už, migra, už migracijos klausimus, nes tuo metu e, buvusiems sukilėliams e, ar reikėjo rasti užsiemimą e, ir e, jie pradėjo ieškoti migrantų norinčių atvykti į Europą ir organizavo jų perkelimą ir e, niekas tuo daugiau nesirūpino. Po to vyko dar vienas sukilimas, kuris dar tęsiasi. Taigi Nigeris nėra migrantų kilmės šalis, Nigeris yra migrantų tranzito šalis. Ir Šiaurės Agadeso regiono sostinė Agadesas. Kviečia e, migrantus atvykti, apsilankyti ir išvykti. Tačiau tas reiškinys laikui bėgant tapo toks e, svarbus, kad 2015 metais Nigeris e, priėmė įstatymą 037-2015 metų, pagal kurį nelegalių migrantų gabenimas yra prilyginamas e, nusikalstamai veikiai. Ir šio įstatymo dabar yra laikomasi dėl uh, uh, Respublikos prezidentų Šafų Mamadu aiškiregiškumo. Taigi šiandien e, potencialių migrantų yra pakankamai daug, kaip ir tų, kurie nori, yra pasirengę juos gabenti. E, taigi mes turime apibendrinti, kaip yra laikomas 2015 m. 037 įstatymo. <clears throat> Reikia suskaičiuoti, kiek žmonių buvo e, sulaikyta, pasodinta į kalėjimus. Ir e, tas skaičius siekia 5655 e, asmenys. Man atrodo, kad ES šitai pats smarkiai prisidėjo prie stacijos pasikeitimo <clears throat> nes Europos Sąjunga finansavo labai daug projektų susijusių su e, visuomenės informavimo kampanijomis e, Agadėse, senamestį Agadėse ir <clears throat> taip pat e, trans, finansavo įvairias priemonės, pagal kurias buvę žmonių migrantų gabentojai buvo įtraukiami į, į kit, kitokio pobūdžio visuomeninė veikla buvo jiems ieškomas užsiemimas. Taip pat nevyriausybinės organizacijos veikė su Belgija, taip pat ir bendarbiavimas su Luksemburgu, kitomis šalimis, jungtinėmis tautomis, kurios mums padeda e, atversti tuos e, buvusius migracijos e, E, migrantų gabentojus. Aš turiu pasakyti, kad jeigu <clears throat> nesirūpinčiau e, migrantų problemomis, tai e, praktiškai neturėčiau ką veikti nacionalinės, nacionalinėje asamblėje, nes tai yra mano regiono viena iš opiausių problemų, nes yra labai daug žmonių, kuriuos reikia įtikinti pakeisti savo užsiemimą nes e, ta veikla yra labai patraukli, e, kuri e, taip pat apriepia ir labai daug papildomų veiklų. Žmonės, kurie automobilius nuomoja, būstą nuomoja, rūpinasi jų maitinimu ir kitais aspektais Taigi turiu pasakyti, kad e, padant ES Nigerijoje pradėti gyveninti įvairius naudingi projektai, siekiant įtraukti migrantų gabentojus vėl į visuomenę, tačiau taip pat reikia nepamiršti <clears throat> ir 37-2015 metų įstatymą, kurio e, nigeriečiai tikrai didžiuojasi. Reikia dėti visas pastangas, kad šio įstatymo nuostatos būtų įgyvendinamos. Uh Reikia nepamiršti vystamosios pagalbos. E, tačiau reikia taip pat e, kalbėti ir apie e, saugumo struktūrų stiprinimą, nes dykumoje tikrai vyksta negeri dalykai, žmonės miršta, moteris, vaikai, migrantai. Tam tikrą prasme tam yra patys yra aukos. Jie nori <clears throat> kirsti dykumą be pavojų, be grėsmių. Šiems žmonėms, ypač jaunimui, reikia mūsų paramos tam, kad migracija galėtų vykti, tačiau e, žmogiškomis sąlygomis legaliai reikia sudaryti tam jaunimui tokias gyvenimo sąlygas, kad jie nenorėtų migruoti, kad ar galėtų rasti darbo. Pabaigai dar kartą noriu padėkoti komiteto pirmininkui. Aš e, <clears throat> norėjau pasakyti tikrai labai daug ir e, tikiuosi, kad ir toliau m, mm, palaikysime ryšį ir mes tikrai E, džiaugiamės ir didžiuojamės galim čia būti. Dar kartą noriu padėkoti, kad Nigeris nėra migrantų kilmės šalis, Nigeris yra migrantų tranzito šalis. Taigi dar kartą dėkoju Jums už e, likščiolinę partnerystę. Well. Mums labai malonu, kad Jūs lankotės pas mus šiandieną. Norėjome, kad e, būtų E, šilta, kai jūs atvyksite čia, iš tikrųjų šiandien šilta e, Bruselėje, bet gal tai kvailai atrodo, nes jūs atvykstate iš valstybės, kurioje tikrai yra karšta prie Saharos e, dykumos yra jūsų šalis, taigi, bet kaip, kaip galėjome, taip viską suorganizavome. Noriu pasakyti, kad mm, Tarptautinė migracijos organizacija labai dirba viena iš centrų išlaiko. Ir dabar noriu pakviesti Patris Kesadą, kuris e, atsakingas už postkrizinę situaciją tarptautinėje migracijos organizacijoje. E, žodis jums. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkas. Labai džiaugiamės tuo kvietimu ir e, noriu pasakyti, kad Agadeze jūs sakėte, lankėtės ir yra apsaugos dalykai ir kitas klausimas susijęs su saugumu, vystimus ir migracija. Mums e, ir džiugu pastebėti tai, kad ES gyvena vairius veiksmus ir buvo galima dėl to, pasie... kai kurie žmonės susiduria su nepaprastai sudėtingomis sąlygomis, e, kyla pavojus, kad jie bus išnaudojami, taigi yra nemažai problemų iš mūsų, kad tam tikrose zonose, pavyzdžiui, dykumose nebūtų e, migrantų. Reikia e, nepamiršti, kokie yra didžiausi sunkiai. 8 tūkstančiai migrantų buvo gražinta. Reikia užtikrinti, kad žmonės norintys grįžti į namus galėtų tą uh, e, daryti Jie laukia pagalbos e, porą dienų ir mes turime siekti išvengti tokių situacijų. Mes žinome, jeigu mes neteiksime saugių alternatyvų, tai mes vargiai išspręsime e, saugumo ir vystimosi e, sąryšio. Nigeris, iš tikrųjų, kaip sakė kolegos, yra tarsi stabs yra šeimų, kurios užsėmė tuo ir e, bandoma juos įtik projektais. Baigdamas noriu pasakyti, kad migracijos klausimas nėra visiškai susijęs su saugumo dalykais ar vystimusi. E, Alžyro, Tuniso, Libijos stumi atgal, kartais žmonės yra paliekami dikumoje ir jeigu uh, E, niekas jų neras. Kalų komisaro e, biuro atstovė Anabel Roig Grandžon. E, mes labai dėkingi esame Jums už kvietimą į šį posėdį, kuriame dalyvauja ir kolegos iš Nigerio. E, galvojant apie migraciją, kaip vieną iš iššūkių, su kuriais e, susiduria Nigeris, apie tai kalbėjo e, Europos parlamento narys Engelis. Aš galvojant apie tai, turbūt reikia pateikti tam tikrų faktų ir išsakyti susirūpinimą. Kai buvo pasakyta, regionis kontekstas, situacija Libijoje įtakoja padėti Nigeriją ir Nigeris yra tarsi alternatyvi erdvė, kurioje suteikiamas saugumas, pavyzdžiui, jeigu žmonės yra gražinami iš e, Libijos. E, žinome, kad sulaikymo įkalinimo sąlygos yra baisios e, Libijoje ir žmonės grįžta, keliauja atgal į Nigerį būtent sudėtinga situacija Libijoje yra vienas iš veiksnių, e, dėl ko žmonės vyksta atgal į Nigerį, bet yra ir žmonių, kurie į tą šalį atvykę nori likti. Tai nėra, ne, tai nėra tik tai e, tranzito šalis, bet ir prieglopščio šalis daugiau negu 200 tūkstančių pabėgėlių iš e, Malio šimtas tūkstančių iš, iš Nigerijos yra toje šalyje. Ir tie žmonės dažnai kreipiasi į Nigerio vyriausybę prašydami prieglapščio. Taigi, ką, kokia mūsų organizacijos padėtis, koks požiūris mes siekime užtikrinti tarptautinę apsaugą žmonėms e, ir ieškoti tvarių sprendimų. E, Nigeris savo sistemą prieglopščio plėtoja, jau yra atitinkami teisės aktai ir specialios institucijos E, registruojami asmenys, vertinamas jų statusas, tikrinami dokumentai prieš suteikiant prieglopsti. Kai kurie žmonės, kaip sakiau, e, nori likti Nigerija, kai kurie atvyksta į jį ir, pavyzdžiui, daugiau negu 2000 žmonių yra atvežta atgabenta iš Libijos, iš Tripolio ar e, regiono netoli Niemi. Taip pat e, reikia paminėti, kad 25 tūkstančiai nelydimų nepilnamečių e, taip atvyko. Ir dalis iš tų žmonių taip pat nori išvykti iš Nigerio. bet e, ne visi tie žmonės atvyksta iš e, Libijos, norėjau tą pasakyti. Šiaip ši šalis yra tarsi kryškelė migracijos ir daugiau negu tūkstančiai yra Sudano piliečių, pirmiausia pabėgėliai toje šalyje, tai kelia nemažai problemų, yra nemažai nepilnamečių nelydimų, yra nemažai žmonių nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis. Ir e, bijau, kad tas skaičius per ateinančią savaitęs ir mėnesius dar didės ir tai kelia labai rimtą susirūpinimą. Mūsų biuras atvėrė Agatėse 16 metais atidarė specialų centrą, dar ketinama vieną daryti tam, kad galėtume dirbti su labiausiai pažeidžiamais migrantais. E, taip pat dirbame su e, nacionalinės valdžios atstovais, regionės valdžios atstovais pilietinė visuomenė ir tarptautinė migracijos organizacija. Aš nekalbu dabar apie pabėgėlius iš Malio ar e, Nigerijos, bet noriu paminėti saugumo aspektais. Agetėse ir kitur e, vietos gyvent vartotojai e, jaučiasi tarsi nuskriausti dėl to, kad tarsi pabėgėliams e, ir reikėtų daugiau dėmesio šioms teritorijoms, kaip pat, pavyzdžiui, ekonomikos stiprinimas. Kolega e, sakė, kad gražinama žmonės apie 8 tūkstančius ir Alžyro. Ir Agadėse dėl to situacija tampa dar sudėtingesnė. E, dar vienas dalykas e, - darbas su Nigerio valdžia siekiant užtikrinti pakartotinio negražinimo principo įgyvendinimą. Norint apsaugoti tokius žmonės, tiek norėjau pasakyti ir dabar esu pasirengusi atsakyti Jums į klausimus. Okay, finally, we... Labai ačiū. Ir pabaigai dvi nevyriausybinės organizacijos dirbančios tame regione su kuo mes sutikome, aišku, yra labai daug ir vietinių NVO, su jomis irgi sutikome kai kuriamis. Visų pirma, mm, panas Rinsavo, Raudonojo kryžiaus ES biuro direktorius. Speaker. Ačiū pirmininkė, kai esi paskutinis, vienas iš paskutinių kalbėtojų, tai yra ir pliusų ir minusų, tai kadangi kalbu mes požiūrį ten, aišku, dar turėsiu kalbėti prancūziškai, nors užrašus turiu angliškai, kaip mm, kolegos iš Nigerio sakė, tikrai. Raudonasis kryžius dirba nuolat ir daug. Mes mm, turime devynės. Isto aprūpinimas, mytyba yra labai svarbus klausimas, sveikatos priežiūra, taip pat ir bazinės, aišku, paslaugos. Kaip jūs ir sakėte, Rotonas kryžius tuo rūpinasi. Jau m, mm, tikrai daug mm, laiko yra ten dirbama, ypač taip pat suteikiant paslaugas ir migrantam. Nuo 2000 ir sveikatos priežiūros paslaugos, ir socialinės apsaugos ryties paslaugos. Uh, Mm, tai yra visų pirma apmokomi žmonės e, pirmos pagalbos rytyje, kad galėtų teikti vietinę, e, e, vietinę paslaugą, būtinę toliau dėl mm, ir, ir Ir, ir, ir, ir viešnami įsikūrusi, ir taigi Danijos Raudonos ir Prancūzijos Raudonosios kryžius teikia mm, e, paslaugą žyf nustatymą, testavimo srityje. Toliau dėl Sahelio, e, na, saugų yra suteikęs, tai yra ir operacijos, ir chirurginės ir panašiai. Mm, bandysiu dabar jau užbėgti už akių kai kuriems klausimams. Aš noriu pasakyti dėl, dėl to, ką kolegos jau pasakė, prieš tai aš noriu pasakyti, kad yra pasirašytas starimo raštas tarp, e, tarp mirga e, sveikatos priežiūra, o mes jiems persiunčiam tos atvejus, kur reikalinga migracijos klausimus spręsti. Uh, ypač kai na kalba apie šeimos ryšių atkūrimą, e, e, dėl tų pabėgėlių, kurie taikyti valstybėje, kad kaip ir visur reikia turėti omenyje, kokios yra vietinės sąlygos ir mums tikrai reikalingos mob, mob, mob, e, mobilios pajėgos, nes daug migrantų tikrai reikia suteikti sveikatos priežiūros paslaugas ir todėl iš Libijos, iš taip pat. Tikrai dėkuoju už galimybę mums pasisakyti šiandien Niner, aš noriu pasakyti, kad e, ta įtampa e, valstybėje juntama dėl to, kad vis daugėja projektų ir daugiau finansavimo. ES reikia e, susidėlioti tarpusavę, susiderinti, pasitarti, kas yra daroma ir tiesiog bandyti stiprinti taip pat. Į mūsų organizaciją pagalbos skaičiai, kurie taip pat mažėja. Taigi galime teikti, kad 2015 metų įstatymas aiškiai prisidėjo prie migrantų srautų mažinimo Libijos ir Europos kryptimi. Gerbiami komiteto nariai, kadangi esame humanitarnės pagalbos organizacija, tai turime pasakyti, kad šio įstatymo taikymas, nepaisant to, kad statistiškai vertinant prisidėjo prie migrantų srautų mažinimo, nelegalių migrantų Akadeso regione, vis tik tai jo padariniai e, humanitarinės e, politikos atžvilgių yra pakankamai rimti. Turime pasakyti, kad po šio įstatymo prieimimo policijos struktūrų taikomas smurtas migrantų atžvilgių padidėjo. Galime e, taip teikti, e, daryti šias išvadas po mūsų darbuotojų pokalbių su migrantais, remdamėsi diskusijomis su jais, jie yra e, reguliariai žaidinėjami, mušami, patiria sužeidimus Taip pat Agadėse, e, kai buvo pradėtas taikyti gyventi šis e, įstatymas, įstatymas e, migrantai laikomi nelegaliais. Ir jie pradėjo būti stumiami į pašalį visų socialinės apsaugos sistemų. Turi vis mažiau galimybių gauti sveikatos priežiūros paslaugas, gali apsirūpinti maistu, gali juos sulaikyti policijos pareigūnai ir uždaryti į kalėjimą. Dėl to kyla problemų siekiant e, tos, e, tiems migrantus teikti sveikatos saugos paslaugas. E, <clears throat> nes kuomet migrantai, kuomet susirga, jiems siūloma kreiptis į valstybinės sveikatos priežiūros įstaigas, jomis nepasitikė, kaip jis jas tik tai, kuomet jų sveikatos būklė e, smarkiai pablogėjo. Taigi e, grėsmė migrantams Nigerijoje šiuo metu yra daug didesnė nei anksčiau. Galime konstatuoti, kad tie migrantų gabentojai, kurie drįsta dar užsiimti šią veiklą, reikalauja migrantų gyvybėmis, jie yra paliekami dykumoje e, tam, kad būtų galima pabėgti nuo policijos. Visi e, šie aspektai pablogino migrantų padėtį Agadeso mieste. Ir Europos parlamentas su pavardės tų, kurie dabar nori duoti klausimus, Kostas Tetina, Joroka, dar kas nors, ponas Lambert, ponas Pinėlį, visi nori kalbėti. Baikantriai laukite, prašau jūsų pakalbėti kuo trumpiau, nes dar e, komiteto nariai e, nori kalbėti ir Nigerio parlamento nariai, kurie tikrai ilgą kelią sukorė, turėtų turėti galimybę dar atsakyti už tos klausimus. Taigi, e, kvietimą dalyvauti šią diskusiją atstovauju DEFCO generaliniam direktoratui. buvo e, išsamei pristatyta e, padėtis ir veiksmai e, siekiant pažaboti migracijos problemas, atyta gegužė 16 dieną. Ir šiame dokumente aiškiai parašyta, mes laikomės nuseklaus požiūrio, siekiant užtikrinti tarptautinės teisės, žmogaus teisų laikymasi ir bendradarbiauti su tarptautinė migracijos organizacija rinktinių tautų pabėgėlių reikalų biuru E, sukurti tokią migrantų ir pabėgėlių prieglapščio sistemą, kuri atitiktų tarptautinius standartus. E, taip pat siekiame ir kad būtų labiau paisoma žmogaus teisų Libijoje. Puikiai žinote, kokie yra statistiniai duomenis, kiek žmonės, kiek buvo perkelta asmenų į atskiras valstybės narės tiesiogiai iš Nigerio. Aš norėjau tik tai pakalbėti apie tai, kokiu veiksmu ketiname imtis ateitie Libijoje ir Nigerijoje. Libijoje mes ir toliau tęsime perkelimo, pabėgėlių perkelimo tai iš Libijos į Nigerį, pasitelkiant kubų e, pabėgėlių tranzito mechanizmą, finansuojant Europos Sąjungai ir aktyviai dalyvaujant Afrikos Sąjungos, Europos Sąjungos ir jungtinių tautų darbo grupė, jungtinių tautų pabėgėlių reikalų biuras pradėjo darbus siekiant e, sudaryti geresnės sąlygas evakuoti pabėgėliams iš Libijos. Mes jos pastangas toliau remsime finansiškai, taip pat prieglopščio centrų statybą mes ir toliau remiame. E, siekdami pasiūlyti deklaraciją. Noriu padėkoti už suteiktą informaciją apie e, Cybinėmis tiek su nevyriausybinėmis struktūromis e, gyvenama paėra projektas, siekdama pasiūlyti e, užimtų migrantų gabenimo verslui. Taip pat gyvenimo jos projektus, kurie yra skirti e, smurto jaunimo tarpe ir ekstremizmo prevencijai, įvairios mokymo programos buvo įgyvendintos ir suorganizuotas, tai yra konkretus veiksmai e, siekiant padėti šalies ekonomikai. Aš nekalbėsiu apie patie, patikos fondai, jau buvo minėta, žinau, kad laiko man liko nedaug, tačiau labai svarbu patvirtinti, kad e, penkių Sahelio valstybių grupėje. Nigeris ėmėsi rimtos iniciatyvos, kad sustiprintų bendrabiavimą su kaminėmis šalimis saugumo e, ir migracijos problemų sprendimo srityje. Europos Sąjunga remia e, pastangas sumažinti per Nigerį tranzitų keliančius e, migrantų srautus ir pagerinti migrantų ir pabėgėlių priimimo sąlygas. Taigi, pirmininkė, kadangi Kai kurios aspektus minėjo jau mūsų partneriai, tai aš e, e, manau, kad e, ta informacija yra apsiribos ir esu pasirengusi atsakyti klausimus. Dėkuoju, kad kalbėjote trumpai. Ačiū Jums už pasisakymą. Labai ačiū, kad Jūs išsakėte savo mintis, dabar matome dar pilnesnį vaizdą dabar. Ponas Kioster, dėkuoju svečiams iš Nigerio nacionalinės asamblėjos. Šiandieną išgirdome daug informacijos. Ačiū Jums visiems už pasisakymus. Galime pasakyti, kad e, pozityvų yra tai, jog ES ir valstybės narės domisi Sahelio regionu pastaraisiais metais. Tačiau turiu abejonių dėl to, ar mums pavyks pasiekti ilgalaikių sprendimų. Kartais man susidaro įspūdis, kad užuot paremdami Afrikos šalis, kad jos ieškotų savo sprendimų, mes e, tarsi e, plečiame savo Europos e, Sąjungos kaip tvirtovės sienas, kad, lai, kad neleistume migrantams pakliūti į Europos Sąjungą. E, daugelis veiksmų yra sąlygoti migrantų baimės ir ieškoma sprendimų, kaip užkirsti kelią afrikiečiams atvykti į Europos Sąjungą. Tokių susitikimų daž, išvados dažnai būna e, pražutingos e, migrantams, reikia galvoti apie vertimės pagrįstą požiūrį. Žinome, kad e, jeigu taikysime tokį požiūrį toliau, tai dar daugiau migrantų mirs dykumoje nuo troškulio, negu kad anksčiau Situacija pietinėje Afrikoje yra kolonijinio išnaudojimo tiesioginis rezultatas. Kolonializmo eros pabaiga reiškia, kad e, reikia afrikiečiams gražinti Afrikos išteklius ir reikia daugiau žmogiškumo. Virstomoji pagalba, jos teikimas Nigeriui kitoms regiono šalims E, pirmiausia yra tarsi apsiginklavimo veiksmas. Dažnai e, taip pat taikomas priemonės, kurios leidžia slėpti e, mirusius žmonės, žuvusius žmonės pakeliui. Yra bandoma užkirsti kelią laisvam žmonių judėjimui Ekovas regione. Taip pat E, reikėtų galvoti apie socialinės ekonominės problemas. Gal kolegos iš Nigerio galėtų plačiau apie tai pakalbėti. Visi tie veiksmai prisideda prie dar didesnio nestabilumo, kadangi pagrindinės priežastys e, migracijos ar radikalėjimo nėra sprendžiamos. Mes negalime padėti tik tai remdami ginkluotasias paėgas Reikia sukurti Pietinėje Afrikoje daugiau galimybių jauniems žmonėms. Taip pat reikia pripažinti afrikiečius kaip mūsų partnerius, kaimynus. E, ir e, pirmininkas prašo, kad kalbėkite trumpai, kad ir svečiai galėtų pasisakyti. Pone Jūroka. Norėčiau pasidžiaugti tokiu atviru kalbėjimu apie situaciją vietoje. Baisu, kad migrantai atvyksta tokiomis sąlygomis. Ir tie, kas turi pasirūpinti migrantais, migracija, ką tai iš tikrųjų reiškia ir kaip, tai taikoma, kaip tas įstatymas taikomas praktiškai. Ir aš norėčiau E, pagirti jūs už jų su puikų darbą, už tai, kad jūs sprendžiate ne tik savo žmonių problemas, bet ir bandote padėti tiems, sakėte, apie e, poveikį ES pagalbos rezultatai yra pritrenkiantis, gluminantis, nežiūrint visos pagalbos. Aš esu antropologija Mes matėme migrantų stovį atskirai nuo kito e, pagrindinės ekonomikos ir mes turime tą pakeisti. Aš girdėjau daug e, žmonių kalbančių apie e, migracijos verslą, vos ne kaip apie atskirą ekonomikos sritise ir kaip tai padeda atvykstantiems žmonėms. Dar norėčiau pakartoti, kad mane domina 2010 metų įstatymas, kuris baudžia už bet kokią pagalbą migrantams. Dabar, ponė Spinelė. Žinau, kad tiems tikslams e, pasiekti ES turi įgyventi savo pažadus. Ir e, neseniai buvo sustabdęs susitikimas su Nigeriu, nes tik tai 30 atvejų buvo perkelimo. Aminai Laoli šį klausimą skiriu. Kokiu pagrindu teisiniu buvo deportuoti per karinę pagalbą Europos Sąjungos? Man susidaro įspūdis, kad pagalba kariškiams stovai kalbėjo apie nuogastavimus E, tas įstatymas turėjo labai neigiamų pasiekmių, kol kas neaišku, yra plačiau papasakot apie šį įstatymą. Dėkuoju ponės Argentiniai. Pone Lamberts ir ponės Argentinį prašyčiau nekalbėti ilgiau kaip minutę, kadangi noriu suteikti galimybę svečiams atsakyti ir kaip visi žinote, laukia mūsų dar vienas šiandien klausimas. Dėkuoju. Noriu pateikti e, Nigerio parlamento, kiek parlamentas jūsų yra įstraukęs į tą veiklą, kad būtų užtikrinta pusiausvė, jūs minėjote socialinę sanglaudą. Jeigu policija smartauja prieš tam tikrą gyventojų grupę,